išspręstumėm. Ačiū Jums. Vielen Dank, Herr Kollege Wirtz, für diese. Labai ačiū, ponia Virts, už šią informaciją. Ir tai, tai reikia turėti galvoje, balsuojant netrukus. Turime 12 bendrųjų pozicijų iš tarybos ir pateisinimų dėl komisijos pozicijų. Jų pavadinimai bus paskelbti šios dienos protokole ir trijų mėnesių laikotarpis, per kurį parlamentas turi pateikti savo nuomonę, prasidės rytoj, sausio 16 dieną. Noriu informuoti parlamentą, kad Marko Kapato, ponia Babicka, Charles Tanok ir ponia Trupel pateikė raštis, rašo deklaracija 86 dėl TDN televizijos e, transliacijos iš e, Kinijos ir pagal 116 taisyklę e, e, šis pareiškimas bus perduotas UTELSAT su tų parlamentarų pavardėmis, kurie pasirašė tekstą. Dabar prašau poną Kapato pasisakyti šią temą. Ačiū pirmininkė. Tų, kurie pritarė šią iniciatyvą vardu, nori padėkoti daugiau negu 440 parlamentarų, kurie pasirašė e, šį pasiūlymą. Mes norime, kad Jutelsat e, atnaujintų transliacijas per e,